Taigi, žinote, kad darbų tvarkė jau jums išdalinta. Kovo ketvirtąją patvirtino pirmininkų suiga galutinį darbų tvarkės projektą, viskas atlikta pagal darbo taisyklės. Darbų tvarkės projektas jums išdalintas. Pirmadienį ir antradienį jokių pakeitimų nesiūloma. Toliau trečiadienis čia ponė Rebeka Harms turi žaliųjų bei jungtinės kairės pateiktą pasiūlymą. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, mes dar kartą paprašėme, kad apie amflorą genetiškai modifikuotą bulvių rūšį būtų kalbama per plenarinę sesiją, po to, kai komisija jie ir sveikatos komisaras yra atsakingas už mm, genetiškai modifikuotų e, organizmų auginimą. Buvo manoma, jog didesnis saugumas bus užtikrintas, bet realybė yra visiškai kitokia. Ir tikrai tikras skandalas, kad vos pradės eiti savo pareigas naujasis sveikatos apsaugos komisaras, nepaisydamas pasaulinės sveikatos organizacijos abejonių prieimė tokį kontroversišką sprendimą. Antra, per praėjusią kadenciją tarp komisijos ir tarybos egzistavo dideli nesutarimai dėl e, leidimų išdavimo procedūros, kadangi valstybės narės ne visos e, sutiko su ta siūloma procedūra ir daromu spaudimu, ypač iš pirmininko Barozo pusės, buvo siūloma genetiškai organizuotėms genetiškai modifikuotas organizmas taikyti labai atsargę e, procedūrą. Maničiau, kad dauguma piliečių yra prieš tokius GMO, todėl, manyčiau, yra privalu kalbėti apie išduotą leidimą auginti šią GMO rūšį. Reiktų šio klausimą aptarti kaip įmanoma greičiau ir netgi šią savaitę. Ačiū, ponė pirmininkė Harms. Ir dar ponė Harms paprašo balsuoti vardiniu būdu dėl pateikto pasiūlymo. Ar yra norinčių palaikyti siūlomą darbo tvarkės pakeitimą? Ponas Šulcas, prašau. Okay. Ponas Šulcas prieš. Grazie, Presidente. Di là da quelle che possono essere. Dėkui, pirmininkė. greta asmeninių vertinimų norėčiau pasakyti, kad galbūt e, mums dėrėtų pareikšti savo nuomonę. Kartais sprendžiame problemas, kurios yra toli nuo Europos piliečių reikalų, o šis kaip tik yra jiems artimas, todėl manyčiau, kad reikėtų šį klausimą įtraukti į darbo tvarkę. Pirmininkas, dėkoju dabar prieš. Pana Šulc, ačiū. Aš suprantu ponios Harams susirūpinimą. Iš ties daugelio valstybių narių mes matėme labai neprieštaringas diskusijas šiuo klausimu. Todėl jau pirmininkų sueigoje praėjusią savaitę sakiau tai, ką pakartosiu šiandien. Tikrai dabar nebūtų naudinga uh, surenkti diskusijas be rezoliucijos, paskubėti. Šie debatai tiesiog paskęs ir bus pamiršti. Manyčiau, reiktų atsakingą komitetą paskirti pranešėję, kuris išnagrinėtų leidimo išdavimo procedūros visas smulkmenas. Aštuoneris metus komisija dirba ties šiuo klausimu ir vadovausi Europinė teise bei viskas buvo priimta dauguma balsų. Taigi dabar parlamentas turėtų išsiaiškinti, ar toks svarbus sprendimas neturėtų lemti to, kad parlamentas įsikištų ir kad galėtų eventualiai panaikinti tokį sprendimą. Taigi reiktų pranešėjo, kuris išsiaiškintų mechanizmą bei pasiūlytų savo pranešime e, ką reiktų daryti, būtent užtikrintų daugumą e, tokio pasiūlymo atšaukimui. Na, e, čia kiekvienas gali kalbėti apie bet ką, todėl prašau ponė pirmininkė kantrybės. Taigi mes turime užsitikrinti parlamento daugumą, kad komisija pagal tarp institucinį susitarimą būtų priversta pateikti teisėjų kūros pasiūlymo. Tai būtų daug geriau negu tokie debatai skubos tvarka, kurie gali būti tušti ir nesvarbus. E, Dėkoju ponui Šulcui. Ponas ir ponai, noriu priminti Jums, kad e, galite pasakyti tik po vieną minutę už arba prieš. Todėl e, kviečiu laikytis disciplinos ir nelaužyti darbo tvarkos taisyklių. Taigi girdėjome e, žaliųjų ir GUE frakcijos e, prašymą balsuoti vardiniu būdu. Aš norėčiau ir paklausti, kas už ponės Rebekas Harms pasiūlymą. Prašom balsuoti pakeldami rankas. Ne, pirmininkas atsiprašo, atsiprašau, prašome balsuoti elektroniškai. Vardinis balsavimas.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 moterų teisės kovoti prieš smurtą, prieš jas. 2009 m. lapkričio mėnesį parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje kreipėsi į valstybės narės veikti prieš smurtą nukreiptą prieš moteris. Mes norėtume, kad ES čia būtų lyderė pasaulyje. Šiandien Mums reikia veikti dar aktyviau, mes e, labai gerai matome pasaulio demografinius pokyčius, e, bet e, tai, kas vyksta, neturėtų būti moterų sąskaita, jos turi turėti galimybę derinti šeimos ir profesinį gyvenimą tos moteris, kurios norėtų likti namie, turėtų turėti tokią galimybę. Pavyzdžiui, e, sukūrus tinkamą mokesčių sistemą. Mūsų tikslas yra pasiekti pilnos lygybės visur. Diskriminacija visuomenėje ar darbe turėtų būti praeities dalykas. ES vyrai ir moteris yra lygus visomis prasmėmis. Ir Europos parlamentas taip pat turi dalyvauti šioje kovoje. Aš norėčiau e, palinkėti visoms Europos parlamento moterims nesijausti diskriminuojamomis ir norėčiau palinkėti Europos parlamentui, kad e, vis daugiau ir daugiau Europos parlamento narių būtų moterys. O dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams. Pirmiausia, Vorten Kohl, EPP frakcijos vardu. Prašom. Voorzitter, eh, zoals u zei, inderdaad vandaag Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ir sakėte, šiandien minime Tarptautinę moters dieną, šimtasias e, šios dienos metinės. Taigi turime priežasties e, švęsti, mes tikrai daug pasiekėme.